tūkstantmečio tikslams, e, tai yra gerinti motinų sveikatą, mažinti e, vaikų e, mirtingumą ir suteikti moteriams daugiau galimybių. Kai kuriuose kultūrose moteris nėra labai gerai integruojamos į visuomenės gyvenimą, turi būti priklausomos nuo vyrų savo šeimoje, pirmiausia nuo tėvo, paskui nuo vyro, paskui nuo sunaus. Ir um, labai sudėtinga, e, sunku patikėti netgi, kad e, šiame 21 amžiuje e, moteriams yra sunku įgyventinti savo galimybės, yra tikrai daug problemų ir Labai dažnai e, vyrai e, pasirenka antisocialinę elkseną, e, naudoja smurtą prieš moteris, visą tai daro neigiamą poveikį vaisingumui ir aps, lemia, nulemia didelį moterų mirtingumą. Reikia gerinti moterų sveikatą, stebėti, dėl ko kyla tokių problemų, dėl kokių veiksnių ir su jais kovoti, remti tinkamą praktiką ir e, tam padaryti reikia apsvarstyti pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Žinoma, reikia gerinti įsilavinimo lygį, e, didinti įdarbinimo galimybės moteriams. ES turi bendradarbiauti su nacionalinėmis vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis, kad e, išnaikintų tokią lytimi grįstą praktiką. Svarbu e, priimti tinkamus teisės aktus, bet e, dar svarbiau stebėti, kaip yra įgyvendinami esame reglamentai ir teisės aktai. Komisija turi remti kovos su lyčių neligybės e, politikos įgyvendinimą ir bet kokias kitas iniciatyves priemonės. Uh, reikia ne tik maksimizuoti investicijas į moterų kapitalą, reikia um, geriau mokyti moteris, suteikti joms daugiau galimybę, galimybės, bet ir suteikti joms teisę gimti. Tiesiog e, taip pat e, yra šiokių tokių techninių detalių dėl e, laiko stokos komitete ir dėl patiktų pakeitimų balsavimas turi vykti šiandien. Jis vyks turbūt po pietų, po, keturios, po ketvirtos valandos. Gavome 20 pakeitimų pasiūlymų ir noriu padėkoti visiems už šiuos pasiūlymus. Manau, kad dabar nuomonės tekstą būtų galima pakeisti ir e, kad e, tikiuosi, kad šis tekstas padės išnaikinti šią barbarišką praktiką. Manau, galime daugiau apie tai padiskutuoti ir dar kartą dėkoju už visas diskusijas, dėkoju sekretoriatui. Darbas buvo e, tikrai sklandus. Ačiū. Labai dėkoju, o dabar žodis ponui Mičel. Ačiū, Chairman, and thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegiai Kretų už pranešimą. Šįryt BBC e, buvo pranešimas, kad e, Kinijoje buvo išgelbėta mergaitė, maža mergaitė, kuri buvo rasta kanalizacijoje. Tai tikrai e, baisus įvykis, šokiruojantis įvykis ir labai džiaugiuosi, matydamas, kad pranešėja uh, kalba apie šiuos klausimus e, jungtinių tautų e, organizacijos vertinimų e, pasaulyje negyvena arba yra dingusios 200 milijonų moterų, mergaičių dėl nelegalių abortų, dėl kitų tokių dalykų. Ir kai kam atrodo kai kuriuose kultūrose žmonėms atrodo, kad tai yra visiškai normalu ir mums atrodo, kad labai svarbu visus informuoti. Seksizmas ir numanomas numatoma ekonominė nauda dėl tokių sprendimų tokiuose šalise kaip Kinija, kaip sakė pranešėja, ten į vyrus žiūrima kaip į ekonomiškai svarbesnius asmenis. Ir um, e, tikrai tikimasi, kad jie prižiūrės savo tėvus, e, kai jie bus pagyvenusio amžiaus, rūpinsis savo šeimą. Kai kuriuose Azijos regionuose yra nepakankamai moterų, kad um, tiems vyrams būtų ką, tiek, ką vesti. Ir dėl to e, kai kuriuose regionuose e, jaunos merginos yra grobiamos ir transportuojamos į tuos regionus, kur moterų trūksta. Tai yra baisu ir, manau, galima būtų šiuos klausimus susijusius su e, lyties pagrindų vykdomomis žmogžudystėmis galima būtų svarstyti atskirai, kartais tiesiog tas klausimas paliekamas nuošalį. Aš pateikiau e, pakeitimų pasiūlymus e, dėl to, kad reikėtų išanalizuoti ir e, ekonominės priežastis, dėl kurių vyrauja tokia lyties pagrindų vykdoma praktika. Kalbu ir apie socialinės apsaugos priemonės žmonėms šiuose šalise, kad būtų atsikratyta tokios praktikos, kad nebūtų palankiau žiūrima į vyros, į vyriškosios lyties vaikus. Taip pat keliamas draudimo klausimas, derliaus draudimo, sveikatos draudimo klausimai. Labai dažnai būna taip, kad šioms šeimoms berniukai ir yra tas draudimas dėl ateities. Reikia po truputį atsikratyti tokios pasaulyje žiūros, tokio paužiūrio. Aš kalbėjausi daug e, su daugeliu autorių, kurie rašo šią temą. Reikia tiesiog e, suteikti žmonėms e, kitokį draudimą, kad jiems nebereikėtų, kad jie nebepageidautų ir nebeturėtų įpročio palankiau žiūrėti į vyriškosios lyties vaikus. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą ir e, tikiuosi, kad plenarinės sesijos metu galėsime išvengti uh, tokių populistinių pasisakymų ir konkrečiai sutelksime dėmesį būtent į šią e, lyties pagrindų e, vykdomų žmogžudyšių problemą. Ačiū. Um, uh, excellent... Norėčiau padėkoti Katrinai, Korinai Kretu už puikią nuomonę. Ji tikrai nagrinėja reiškinius iš esmės, kaip ir pasakė ponas Mičelas, tai mums primena apie nerimą keliančius e, tokių moterų skaičius. Uh, bet norėčiau dar priminti kai ką. Prisiminkime e, žmonės, kurių gyvenimas gyvybė, gyvybės nepaisoma dėl to, kad jie yra kitokios lyties. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir tai kyla iš tokios kultūros, e, kuri moteris laiko vyrų nuosavybę, šeimų nuosavybę ir moteris turėtų būti e, pajungiamos tose kultūrose, pasinaudojant įvairiausiais e, atsikalbinėjimais. Ir norėčiau pasakyti ponui Mičelui, kad nėra jokių priežasčių, dėl ko negalėtume e, prieštarauti tokiam požiūriui. Korėja, Korėja mums primena e, tūkstantmečio plėtros tikslų poveikį siekiant įgalinti moteris. Bet jeigu moteris gyvena skurdžiai, kaip jas galima įgalinti? Taigi aš džiaugiuosi tuo, jog jūs pabrėžėte būtinybę e, leisti tokius teisės aktus, kadangi mums yra reikalingi teisės aktai, pasisakantis prieš e, lyčių atranką. Ir sutinku su Gay Mitchellu dėl to, jog mes e, turime būti visiškai vieningi. Parlamentas turi būti išgirstas kaip kalbantis beveik vienu balsu ir aš tikrai laukiu balsavimo. Deja, apgailestauju, kad nedalyvausiu šiandien po pietų, tačiau Korina e, tikrai reiškia jums visą savo paramą. Praėjusią naktį svarščiau apie tai ir kiekvieno dokumento pradžioje yra užrašas e, susivienyje įvairovėje. Na, iš tikrųjų, mes esame susivienyje, tačiau esame taip pat ir uh, išsiskyrę toje vienybėje. Taigi šiais klausimais būkime vieningi. Ačiū dabar, e, herr Gustafsson. Eh, jag delar, jag också tacka eh, föredragande rapportören. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Tai yra puikus pasiūlymas. Taip pat sutinku su tuo, ką sakė du ankstesni prieš mane kalbėjusieji. Tai tikrai siaubingas patriarchalinės sistemos dominuojančios mūsų visuomenėje pavyzdys. Ir kaip pasakė ponas Kašmanas, tai siejasi su tuo, jog vyrai prisima teisę spręsti apie tai, kaip reikėtų naudoti moterų kūnus. Uh, tiesiog tai viršė bet kokį supratimą, jog taip galėtų vykti, tai tiesiog siubinga. Tai yra susiję su e, socialinio matmens klausimais, su tuo, kaip visuomenė apskritai e, yra sudaryta. Tai yra susiję su, pavyzdžiui, gerovės sistema, su įsigalėjusiu didžiuliu skurdu, ir tokiamis patriarchalinėmis galios struktūromis, kurios turi didelę galę veikti tokiuose visuomenėse, ko nėra kitokiuose visuomenėse. Matome patriarchalinę sistemą įsigalėjusią visame pasaulyje, tačiau tam tikrose visuomenėse ir srityse tai yra išreikšta labiau negu kitose. Taigi svarbu pasižiūrėti į moterų teisės ir į moterų teisės priimti sprendimus dėl savo kūnų. Tai yra esminis dalykas visose kontekstuose, visose perspektyvose ir dėl to turime balsuoti dėl šio pranešimo ir turime remti moterų teisę priimti sprendimus dėl savo pačių kūnų. Ir visiškai nepriimtina, kad kažkas kitas galėtų spręsti dėl jų kūnų. Tai tiesiog e, žmogaus teisė priimti tokius sprendimus pačiam. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu delegacijos į Indijos parlamentą narys. Ir tai yra ypač įdomu, kadangi mes susitiksime ne tik su federaliniu parlamentu naujajame dėlyje, bet mes e, taip pat žinome, kad parlamentas yra labai silpnas ir 28 valstijos Indijoje E, elgesi kaip nori, kadangi centro valdžia yra labai silpna, na, galėtume daryti analogiją su ES, bet tai jau kitos dienos tema. Prieš dvi dienas mes vykome į kaimelį už Hidrabato, e, nutolusio į pietus nuo centro ir matėme, kaip yra išnaudojami vaikai dirbdami kaip vergai laukuose, tikrai buvo labai liūdna tai stebėti. Ir aš esu labai dėkingas organizatoriams dėl to, kad mes į tai ten nuvykome Taip mes tai padarėme, tačiau yra 120 tūkstančių kaimelių Indijoje, kur ši problema taip pat yra įsigalėjusi. Praėjusiais metais mes nuvykome į Patną. Patna yra šiaurės rytuose esanti e, skurdžiausia Indijos valstija. Ji tikrai yra labai skurdi. Ir miesto rotušė, toje sostinėje, toje rotušėje vyko diskusija ir mes ten taip pat aptarėme gyventojų skaičiaus augimo problemą ir taip pat kūdikių e, mirčių problemą. Žinome, kad Indijoje nėra strategijos e, dėl gyventojų augimo. Mes negalime kontroliuoti Indijos gyventojų augimo, tai yra kita problema, tačiau toje vykusioje diskusijoje Patnos miesto rotušėje aš sėdėjau salės gale ir Šalia manęs sėdėjo puikiai išsilavinusi Indijos moteris, buvo aptarinėjamas e, mergaičių kūdikių žudimo klausimas ir ji man pasakė, na, aš niekada neradau vyro, kuris norėtų įvykdyti tą aktą. Na, iš tikrųjų, ši problema tikrai yra labai giliai įsišaknyjusi. Uh, Kiekviename kaime, kiekviename miestelėje tai yra tiesiog tradicijų centre. Taigi mes turėjome parengti šį pranešimą, tačiau darbas tikrai bus labai ilgas, kur, kol mums pavyks pakeisti įsišaknyjusius požiūrius e, kaimiškoje Indijoje. Dėkuoju, ponė Mesner, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Alde frakcijos vardu. Pranešė šiuo klausimu ir galiu patvirtinti, kad mūsų vertybių sistema tikrai labai skiriasi šią prasme nuo Indijos ir kitų valstybių ir tikrai turime suprasti, kad kitose kultūrose žmonės apie kai kuriuos dalykus masto visai kitaip ir Galiu pritarti kitiems kolegoms, kurie jau kalbėjo. Manau, kad esame visi susivienyje toje įvairovėje. Tikrai taip yra ir manau, galime čia pamiršti apie politinius sprendimus, tiesiog dirbti kartu, e, judėti link bendro tikslo. Ne visuomet mums pavyksta gauti tai, ko norime, bet vis dėlto turėtume pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, kad užkirstume kelią tam, kad būtų žudomos mažos mergaitės Indijoje, Kinijoje ir kitur, kur į moteris mažiau palankiai žiūrima. Nu, tikrai jau pastebėtas moterų trūkumas ir tai yra problema visai visuomeniai. Žinome, kokiu gebėjimu turi moteris visur ir um, jeigu norėtume skatinti moterų galimybės, jų dalyvavimą visuomenės gyvenime, turime visų pirma užtikrinti, kad jos gimtų turime remti atitinkamus politikos pokyčius ir aš esu pateikusi pati du pakeitimų pasiūlymus dėl e, vieno iš jau minėtų dalykų, dėl tūkstantmečio tikslų ir dėl lyčių lygybės e, skatinimo bei e, didesnių galimybių moteriams suteikimo, o kitas pakeitimas dėl abortų taip pat yra aiškiai užsibrieštas tikslas ir tai yra ne vien tik e, kūdikių žūdimo klausimas, tai yra platesnis klausimas. Taip pat nekalbame apie tai, kad abortus reikėtų uždrausti. Ne, tiesiog kalbame apie abortus kaip e, apie priemonę atsikratyti tam tikros lyties kūdikių. Ir tuo tikrai turėtų rūpintis ir nevyriausybinės organizacijos. Jos turi bendradarbiauti su šiais žmonėmis, kad būtų aišku, ką reikėtų keisti. Jeigu bus klausimų, būsiu pasiruošusi juos atsakyti. Ačiū. Labai ačiū. Aišku, čia tikrai labai svarbus klausimas, bet e, aš dabar, e, bet mūsų laukia sunki diena, bet pirmiausia, aš kalbėsiu tik žodį ponė Grės. Taip, aš kalbėsiu labai trumpai, išklausius tai, ką sakė kolegos visais klausimais, aš noriu priminti, kad tikrai yra būtina rūpintis moterų sveikata, tai yra būtinas faktorius vystimuisi ir iš tikrųjų labai sunku, nes tai tikrai ilgalaikis darbas. Ir kai mes vykdome, turim vykdyti labai plačias kompanijas piliečių visuomenėje, bet kol kas aš tik tai noriu patvirtinti tai, kas buvo pasakyta dėl perverstinių sandokų. Kol kas ir be to dėl selektyvio portų aš čia norėčiau likti atsargi, kadangi man ir mano frakcijai teisė į abortą turėtų būti teisė neginčiama, teisė visoms moterims pasaulyje. Tai aišku, čia reikia žiūrėti labai atsargiai, kad ne, nepakliūtume į, į, į aklavietę ir kad neuždraustume bet kurios teisės į abortą. Dėkuoju, o dabar ponė e, komisijos atstovai suteikiu žodį dviems minutėms. You, you go. Okay, we have to do it. Yeah, okay. <laughs> Yeah, you're more prepared anyway. <laughs> Uh, Dėmes Chair, um, um... Gerbama pirmininkė, aš esu iš, išorės uh, ryšių tarnybos ir su kolegė iš komisijos susidarėm, kad kartu aptarsime šį klausimą ir visų pirma norėčiau padėkoti gerbiamai e, parlamento nariai už pranešimą. Šis pranešimas yra labai svarbus ir norėčiau paminėti, kad 2013 metai yra unikalūs metai susiję su smurtu prieš moterimis ir kova su juo. Uh, ir labai džiaugiuosi, kad FAM mm, komiteto e, pirmininkas, e, ponas Gustafson, taip pat yra čia. Daugelioje visuomenių daug nulėmė tai, ar turi gimti berniukas ar mergaitė. Ir mm, žudimas lyties pagrindu vis dar yra paplitęs reiškinys daugelį pasaulio vietų, atsižvelgiama į e, ekonominės ekonominius veiksnius visų pirma ir minėjote to, to, tokius regionus kaip Kinija, Indija. Europos sąjungai e, prioritetiniai klausimai yra lyties klausimai, vaikų klausimai. Taip pat e, taikome vadinamai e, požiūrį iš apačios į viršų, kai žemiausių lygmenių yra rengiama įvairi žmogaus teisų strategija Ir mm, po to ta strategija yra įgyvendinama 109 mūsų delegacijose visame pasaulyje. E, pranešime yra e, minima taip pat, kad e, lyties pagrindų vykdomas genocidas yra viena iš prioritetinių temų. Mes e, glaučiai bendradarbiaujame su jungtinių tautų organizacija, su visomis jos struktūromis, labai e, glaučiai bendradarbiaujame su tautos, jungtinių tautų organizacijos e, moterimis, esame pasirašę tarpusavio supratimo memorandumą, yra nustatyti apčiopiami tikslai kuriuos e, turėtume pasiekti. Taip pat e, yra speciali komisija, kuri e, dirba būtent su smurto prieš vaikus ir moteris klausimus. Ačiū. Ar komisija norėtų dar ką nors pridurti? You have two minutes. Dvi minutės. No, she don't want to. So then we will continue. Atrodo, kad komisija nenori pasisakyti. Teskime darbą. Dabar suteiksiu žodį vėl poniai Kretų, kad ji galėtų baigti. Labai ačiū. Kaip jau minėjau, manau, ši tema yra labai svarbi ir aš norėčiau dar kartą padėkoti visiems už pateiktus pakeitimų pasiūlymus, už visą darbą. Šis reiškinys yra barbariškas ir labai svarbu, labai aukštų lygių spręsti šias problemas. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už jos žodžius. Tikrai labai svarbu užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Taip pat manau, kad būtų svarbu, kad ir pati Europos Sąjunga sugebėtų puikiai bendradarbiauti su atskiromis valstybėmis Kaip jau buvo pasakyta, visų pirma, tai yra pasaulyje žiūros mentaliteto klausimas ir tokį paužiūrį gyvenimą sunku pakeisti kažkokiamis rezoliucijomis, strategijomis, bet e, savo darbę turėtume kasdien skirti dėmesio šiems klausimams ir turime tikėtis, kad mums pavyks e, įgyvendinti uh, bent kokius nors rezultatus ir išgelbėti tūkstančius gyvybių, tų žmonių, kurie turi teisę gimti ir oriai gyventi šiame pasaulyje, gerai gyventi. Dar kartą ačiū visiems už darbą, ačiū. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous... Labai dėkoju, primenu, kad dėl šito klausimo, dėl šio pranešimo balsuosime šį, šią popietę šiandien. O dabar periname prie 13 darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas, e, komisijos iniciatyva žmogų, moterų teisų ir lyčių lygybės atstovo e, pranešimas lytinė reproduktinė sveikata ir, teisė, ir, ir teisės. Ir da, pranešėjas yra ponas Michael Kašman, žodis jums. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi matydamas poną Gustafsoną čia iš moterų komiteto, e, tačiau e, taip pat kartu su juo dirbu aukšto lygo, lygio darbo grupėje dėl lyčių lygybės ir įvairovės. Kaip jau buvo sakyta, mes neturime painioti genocido klausimų su moterų žmogaus teisų klausimu. Tai nėra vyrų teisės, tai nėra kito teisė primesti kitam savo nuomonę dėl to, ką moteris turėtų daryti su savo kūnu. Seksualinių, reprodukcinių, lytinių ir reprodukcinių sveikatos klausimai yra seniai svarstomi ir žinoma, tai yra įprastas dalykas, mes dirbame, taip pat dirba ir komisija, delegacijos, visi pateikėme savo nuomonės. Taigi norėčiau pradėti nuo savo esminės premisos. Lytinės ir, lytinės ir reproduktinės teisės yra žmogaus teisės ir tai yra mano parengtos nuomonės esmė. Mes pripažįstame daugelį tarptautinių sutarčių ir mes Europos parlamente ypač turėtume kreipti ypatingą dėmesį į tai, jog reikėtų apibrėžti moterų teisės ir garantuoti jų universalią galimybę jomis naudotis. Mes turėtume užtikrinti, kad moteris, vyrai, vaikai, mergaitės turėtų teisę naudotis savo pačių kūnais taip, kaip jie nori. Tai yra žmogaus teisių esmė. O šios teisės yra susijusios su teisė į reprodukciją, su teisė gimdyti, negimdyti, teisė į mirtį. Jeigu tokios teisės yra pažeidžiamos, gali moteris mirti, jos gali būti užkrečiamos lytiniu būdu pertudamomis lygomis. Tai yra susiję tiek su gyvybės testinumu, tiek su gyvenimo pabaiga. Moterys turėtų teisę naudoti savo žmogiškosiomis teisėmis be diskriminacijos ir be kitų, kurie primeta savo nuomonės. Turėtume užtikrinti tokių moterų gyvenimą visuomenėse, kuriuose jos gyvenim, gyvena. Turėtume užtikrinti geresnės teisės į sveikatos priežiūrą, švietimą apie seksualinę sveikatą, siekiant užkirsti kelią kūdikių ir mergaičių mirtims, kaip buvo sakyta anksčiau. Girdėjome apie 200 milijonų mergaičių net negimė jos niekada neišvys gyvenimo šviesos. Beveik ketvirtadalės milijono moterų dar šiandien miršta besilaukdamos ir gimdydamos kasmet. Tyrimai rodo, kad užtikrinimas teisės į savanorišką šeimos planavimą gali užkirsti kelią kūdikių mirtims 20 procentų. Ir tai yra labai veiksminga uh, E, sveikatos strategiją. Taigi, ką reiškia visuotinė prieiga į lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teisės? Tai reiškia savanorišką šeimos planavimą, savanorišką galimybę pasinaudoti saugiais abortais, savanorišką galimybę naudotis kontracepciją be diskriminacijos. Tai taip pat reiškia, ponė pirmininkė, galimybę naudotis teisėmis ir galimybę pritaikyti tas paslaugas asmens poreikiams. Aš tikiu tuo, jog moterys gali būti įgalintos tam, kad mes kartu pasiektume tūkstantmečio tikslų, nuo kurių dėja labai smarkiai atsiliekame. Taip pat jau anksčiau buvo minėtas klausimas susijęs su tam tikrų socialinių normų uh, viršenybę prieš kitas. Taip pat buvo kalbėta apie lyčių atranką. Ir manau, jog labai aiškiai išreiškiu savo nuomonę apie tai, kas tai yra. Mes turėtume ginti šias teisės ES ir tarptautinių lygių, taip pat vykdami politinį dialogą su partnerėmis šalėmis ir Europos komisija privalėtų, privalo remti pilietinių visuomenių pastangas. Ir mes patys turėtume tai remti, Europos parlamentarai ir valstybės narės, kadangi šiuose programuose e, tos organizacijos patiria tiek išorės, tiek ir vidaus išpolius. Ir pažangus veiksmai, kurių ėmėmės mes ir komisija, dažnai susilaukia grėsmės ir per daug dažnai yra kvestionuojami. Taigi ši politinė darbotvarkė, esu įsitikinęs, turėtų būti atspindėta rengiant uh, priemonės, turint atitinkamus išteklius ir pasinaudojant atitinkamais ekspertais šalyse, padedant e, toms šalims, kurios per ilgalaikį laikotarpį turės ištikri, užtikrinti šių teisų laikymasi savo gyventojams. Baigdamas norėčiau pasakyti, jog yra ypač svarbu, kad ES užtikrintų, kad toks vadovavimas, kuriant e, pasaulinę sąrangą po 2015 metų, yra esminis. Mes turime laikytis tokio požiūrio, kuris remtųsi žmogaus teisėmis. Tai turėtų būti įdėkta visose programuose ES ir jungtinėse tautose rugsėjo mėnesį, kuomet įvyks tūkstančių plėtros tikslų aukščiausio lygio susitikimas. Galiausiai tikiuosi, jog mes galėsime patvirtinti, kaip anksčiau sakė ponas Mičelas, e, į vystimąsi nukreiptą konstruktyvę nuomonę, kuri E, galiausiai taps FEM pranešimu. Realybė galbūt yra skirtingai įvairiose valstybėse, tačiau mūsų tikslai yra visiškai vienodi. Ačiū. La parole. Dėkuoju, žodis ponė Meissner. Letztes Mal bin ich fast zu lang gewesen. Diesmal kann ich, glaube ich, äh, es relativ kurz machen, denn ich stimme voll und ganz mit dem, was Michael Cashman gesagt hat, äh, überein. Aš visiškai pritariu ponui Cashman ir Jis nuo pat pradžių minėjo, kad kalbame apie galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis moteriams, galimybę mokytis ir, žinoma, besivystančiose šalise norima pagerinti situaciją ir, kaip sakė panas Kešman, turime elgtis rentabiliai, ekonomiškai, protingai reikia iš pat pradžių rūpintis vaikų sveikata, nešių moterų sveikata, tai yra taip pat ir įsilavinimo klausimas. Reikia užtikrinti, kad moteris ir vaikai gyventų sveiką ir laimingą gyvenimą. Tai yra ir ekonomiškai naudinga ir aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Kešman. Ačiū. Merci, euh, madame la présidente. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Kašman už tai, kad jis apginė šitą temą. Aš kartais manau, kad kai kurie skaičiai būtų naudingi. Čia aš norėčiau priminti tris. 222 milijonai e, moterų neturi prieigos prie kontracepcijos. 4 milijonai su pusė neštumų yra nepagėdautini kiekvienais metais ir kas 11 minučių viena moteris miršta nuo ne medicinos darbuotojų atliekamo aborto. Aš manau, kad šitie skaičiai yra labai iškalbingi ir čia mes turim daug direktyvų dėl sveikatos, tačiau jos yra visos ben, labai bendro pobūdžio ir galiausiai ne viena iš tikrųjų nekalba apie seksualinę ir reprodukcinę, lytinę reprodukcinę sveikatą ir nekalba apie tą kovą prieš AIDS. Taigi aš tikrai noriu pasveikinti šitą pranešimą, kuris yra tikrai proga iškelti šitą e, klausimą, iškelti lytinės reprodukcinės sveikatos klausimą. Taigi dar kartą dėkoju, ponė Kašmen. Dėkoju, ponas Gustafson. Eh, Ačiū labai. Visiškai pritariu visiems geriems žodžiams, kurie buvo išsakyti ponui Cashman. Sunku ką ir be pridurti, taigi kalbėsiu labai trumpai. Pritariu visiškai tam, ką jis sakė ir manau, kad šis dokumento projektas yra puikus. Taip pat manau, kad e, yra labai labai svarbu laikytis šios skripties e, šio, šioje nuomonėje, kurią pasiūlė ponas Cashman. Tai yra apie moterų teisę rūpintis pačioms savo kūnų, spręsti pačioms su jų kūnai susijusius klausimus. Aš pritariu daugeliui pasiūlymų, kuriuos čia teikia ponas Kešman. Labai svarbu kalbėti apie aborto teisės, kalbant kartu ir apie žmogaus teisės, juk abor, teisė į abortą yra viena iš pagrindinių moterų e, teisių susijusių su jų kūnu. E, lytinė ir reprodukcinė sveikata yra gerokai platesnės rytis, kaip jau sakė ponas Kešmen. Ji apriepia daugybę įvairių dalykų ir labai svarbu, kad visus juos atsižvelgtume. Labai džiaugiuosi šiuo pasiūlymu, manau, kad jis yra puikus, visiškai jam pritariu. Dėkuoju, dabar žodis ponai Picilydės. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kalbėti gimtają kalbą. Kalbėsiu labai trumpai. Gerbiamas kolega nuveikė puikų darbą, noriu jį pasveikinti. Taip pat e, daugelis kolegų tam pritarė ir aš jiems irgi pritariu. Nebedaug ką galiu pridurti, tik norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, e, ypač norėčiau pabrėžti tai, ką sakė ponas Kešman, kad negalima kitiems primesti kažkokiu kitų žmonių įsitikinimų. Ir man atrodo, kad e, kai kas galėtų gana jautriai reaguoti į visas nuomonės išdėstytas šiame pranešime. Bet aš norėčiau įsklaidyti jų abejonės ir nuogastavimus ir manau, kad ponas Kešman pritarė tam, kad e, mes galime paremti visų žmonių pažiūras ir įsitikinimus, e, jeigu jie niekam jų neprimeta, nieko neverčia mąstyti taip pat kaip jie patys. Ir manau, kad tai yra svarbiausia mums visiems. Ačiū. Gerans, Dėkuoju, dabar žodis ponui Gerans. Merci, euh, félicitations. simplement lui poser une, une question. Euh, Dėkuoju, taip pasveikinu pranešį ir norėjau užduoti vieną klausimą. Ar ta apklausa šiek tiek nušviečia, ką jungtinės tautos daro šioje srityje? E, UNFPA, mano nuomonė, tikrai padarė, atliko puikų darbą ir tą pripažįsta visa tarptautinė bendruomenė, bet išskyrus kai kurios atvejus, kurios užginčia, kurie yra išginčiai ir yra kaltin, iškelti kaltinimai, kad yra propaguojami abortai kaip e, gimtumų reguliavimo priemonė Kinijoje. Tai yra e, neteisingas konstatavimas. E, tikrai prie, jau keletas metų yra kalbama apie apie e, UNFP vaidmenį ir aš neturiu teis, tikslios informacijos dėl apie šitą organizaciją šiandien, bet aš norėčiau, kad mes sutartume visi ir čia, ir tiek jungtinėse tautose, kad, šitose, kad šiuo atveju tikrai daromas puikus darbas ir kad yra pakankamai priemonių. Jeigu kalbėsim apie veiksmą papildomumą, tai reikėtų žinoti, kiek komisija prisideda prie šitas institucijos tinkamą funkcionavimą. Labai ačiū, o dabar žodis e, poniai Žirka, bet kuria ir jai žodis dviems minutėms. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pranešimą ir rekomendacijas. Kaip jau sakiau, jūsų pasiūlymas e, susijęs su ES delegacijos vaidmenių yra labai svarbus. Mes atsižvelgsime į jūsų nuomonę, kalbant apie žmogaus teisų padėtį e, šalių strategijose. Norėčiau tik taip pabrėžti, daugelis iš jūsų sakėte, kalbėjote apie tūkstantmečio plėtros tikslus po 2015 metų. Šiandien kaip tik vyksta susitikimas ir uh, kaip tik bus aptariama ir ši tema. Mes tikimės, kad ministras pritars Pekino veiksmų platformos įgyvendinimą ir taip pat bus kalbama apie lytinės ir reprodukcinės sveikatą ir teisės. Taip pat rezultatai susijęs su lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės yra puikus, diskusijos buvo sunkios, turiu pripažinti, o dabar norėčiau perduoti žodį kolegai ir kad pakalbėtų apie projektus, kuriuos turime. Uh, no, just, just to summarize that we... Dar norėčiau apibendrinti, kad mes turime daugybę projektų susijusių su lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisėmis. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Ar komisija norėjo prašyti žodžio? Tai sutiksim jį žodį dviems minutėms. Pone Tiuryt, konsviterys, norėtumėt patikti savo nuomonę. Uh, Turit Konsvik is actually not here, so I'll take the... Turik iš tikrųjų šiandien nedalyvauja, todėl aš uh, už ją pasisakysiu. Labai ačiū už šį parengtą dokumentą. Komisija visiškai remia veiksmų programą. Mes turime šiuo metu keletą programų, kurios yra vykdomos šalyse. Komisija siekia teikti paramą šalių sveikatos sistemoms, tam, kad jos veiktų ir taip pat galėtų teikti pakankamą paramą žmogiškiesiems ištekliams. Mes pilnai remiame tokį požiūrį ir skiriame bent 20 procentų finansavimo sveikatos ir socialiniam sektoriui. Kalbant apie vykdomas programas, turime keletą didelių programų, kurias vykdo pilietinės visuomenės organizacijos daugelėje besivystančių valstybių. Taip pat yra didinami pilietinių visuomenių organizacijų gebėjimai siekiant teikti paramą šeimos planavimo klausimais, visuomenės švietimo klausimais, ir kitais klausimais. Mes taip pat esame tiesiogiai remiami FTB. Pavyzdžiui, yra vykdoma didžiulė programa visame pasaulyje susijusia su reprodukcinė sveikata ir saugumu. Mes e, siekiame užtikrinti prieigą prie esminių reprodukcinių ir motinos sveikatos e, paslaugų. Labai ačiū dabar ponas Kešmanas. Prašom, užbaigite. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymą ir už jų pritarimą. Na, pirmiausia, manau, jog tai, ką sakė ponė Grėjas, tiesiog atspindi šios problemos mastą ir rodo, kiek daug gyvybių yra prarandama ir išvaistoma. Visiškai sutinku su tuo, jog dabar kaip tik ir yra proga apibrėžti tai, ką daro Europos Sąjunga. Ir aukšto lygio susitikime, kuriame bus kalbama apie tai, ką reikės daryti po 2015 metų, yra esminė proga. Ir ponė Gustafson yra teisi. Mes tikrai turime mesti iššūkį tokioms patriarchalinėms struktūroms. Nesvarbu, kad tai būtų įsišaknyje, įsitikinimuose ar kultūroje, turime mesti jiems iššūkį. Pone Kostelidis, labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Visiškai sutinku su jumis. Ir kad nebūtų jokių abejonių, leiskite man pasakyti, ir aš noriu tai pasakyti kaip atgimęs ateistas, aš esu didelis religinių įsitikinimų ir tikėjimo gynėjas. Religija yra giliai asmeniškas ir privatus dalykas, tikriausiai vienas intimiausių dalykų, kuriuos galima patirti. Aš tai gerbiu, tačiau niekada neturėtume primesti šios teisės kitam, ypač todėl, kad primesdami mes sumenkiname to asmens teisės, kuriam yra kažkas primetama. Taigi, tikiuosi, jog galime judėti pirmin, tikiuosi, jog galėsime pripažinti skirtumus ir gerbti nuomonės ir įsitikinimus ir leisti jiems likti privačioje ir asmeninėje erdvėje. Čarlzai, jūs esate teisus primindamas mums nuostabų jungtinių tautų nuveiktą darbą. Jų ištekliams kyla grėsmė, ypač iš JAV pusės, kalbant apie finansavimą ir dėja taip pat kalbant apie kraštutinius dešiniuosius. Aš tai vadinu tiesiog evangelistais dešiniaisiais. Mes turėtume sutelkti galbūt ne jėgas, bet prisijungti prie jų, jų vykdomame darbe, siekiant išgelbėti gyvybės, įgalinant moteris, mergaitės, berniukus. Ir kadangi jiems kyla grėsmė, aš manau, jog dabar yra gera proga Europos Sąjungai, tarybai, parlamentui, komisijai pareikšti, kodėlgi šis darbas yra toks svarbus ir esminis. Na, galutinė data teikti pakeitimus, manau, yra šis penktadienis. Norėčiau padėkoti ypač savo padėjėjui Reno už nuostabų darbą, kurį jis atliko rengdamas šį dosiją. Na, žinote, visuomenėje, viešajame gyvenime, kuomet kažką padarome blogai, mes kaltiname kitus. Bet jeigu man pavyko tai padaryti gerai, tai yra tik jo paramos nuostabių patarimų dėka. Aš jam dėkoju. Ačiū. Primenu, kad e, pataisas galima pasteikti iki birželio 4 dienos 12 valandos, o balsavimas vyks birželio 9. Dabar periname prie 12 darbo atvirkės punkto. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl nuomonės projekto. E, tai yra ne, e, neteisėkuros projektas yra susijęs su korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuose, poveikis žmogaus teisėms trečiosiuose šalyse. Pranešėjas nuomonės referentas yra ponas Kaminski, dėja negali mus pristatyti savo projekto ir jį pakeičia ponas Janis Adrail ir dabar aš jam iš karto ir suteikiu žodį. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirminkė. Taip, Dar kartą norėčiau atsiprašyti, ponas Kaminski negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje, pasistengsiu jam atstovauti ir kalbėti kuo trumpiau, nes ši problema, apie kurią kalbama nuomonės projekte, nėra mums nauja ir manau, kad visi žino, kokia yra korupcijos ir viešųjų finansų problema, ypač aktuali E, tokia problema, kalbant apie humanitarinę pagalbą, kurią ES teikia kitiems pasaulio regionams. Tai yra didelės pinigų sumos, e, kurių kiekvienais metais netenkama kasmet įvairiose e, šalise. Yra daug pinigų, kurie dinksta offshore'inėse sąskaitose per įvairius neteisėtus sandorius. Mes žinome apie tai ir šią problemą sprendžiame jau gana seniai. Ateityje turbūt irgi teks su jie susidurblema yra pakankamai rimta, kad, būtų ga, kad reikėtų prie jos grįžti vėl ir vėl ir ieškoti konkrečių sprendimų sutelkiant dėmesį visų pirma į atskaitingumą, į skaidrumą, kaip yra naudojama ES skiriama vystimosi ir humanitarinė pagalba. Stebint, kaip elgesi įvairios įmonės trečiosiuose šalise Ponas Kaminski teikia kelis pasiūlymus ir siūlo, kad vystimosi komitetas turėtų e, pakviesti užsienio reikalų komitetą, kuris yra atsakingas už šios klausimus, parengti pasiūlymą, patvirtinti rezoliuciją ir reikia pabrėžti, kad dėl korupcijos e, didelę žalą patiria valstybės institucijos labai nepasitikima jomis, taip pat labiausiai nukenčia, labiausiai pažeidžiamos grupės. Taip pat turėtume pripažinti ir turėtume prašyti Užsienio reikalų komiteto pripažinti, kad dėl korupcijos lėšos yra panaudojamos netinkamai ir tai daro didelį neigiamą poveikį ekonominiam augimui, skurdo mažinimui ir tūkstantmečio tikslų siekimui. Taip pat turėtume pat pabrėžti, kad korupcija yra visame pasaulyje paplitęs reiškinys, e, kuris turi ir išorinę, ir vidinę dimensiją, ir abiem kryptimis turėtume dirbti, ieškoti sprendimų, nes korupcija neturi sienų ir kartu turėtume taip pat pripažinti, kad pajamos e, iš korupcijos e, yra maždaug 3 e, procentai visų pajamų ir 2 procentai tų neteisėtai gautų pajamų grįžta į kilmės šalis. Ir žinoma, reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų skatinama gera valdysena, kad būtų užtikrinama, užtikrinamas ES humanitarnės pagalbos ir e, pokyčių darbo tvarkės e, veiksmingumas. Taip pat e, ponas Kaminski siūlo patvirtinti tam tikrus dalykus, kurie taip pat nėra nauji. Mes ir anksčiau buvome susidūrę su šiomis problemomis. Ir aš manau, ir jis mano, kad problema yra pakankamai rimta, kad mes dar kartą imtumėmės veiksmų, kad mes e, kaip e, komitetas pasiūlytume konkrečių priemonių, kurias reikėtų patvirtinti es lygmenių. Ir kiti atsakingi e, komitetai, ypač AFET, taip pat turėtų įsitraukti ir dalyvauti. Dar kartą noriu atsiprašyti, kad pono Kaminski nėra, kad jis negalėjo čia pats pristatyti savo nuomonės projekto. Ačiū. Merci beaucoup. Labai dėkuoju. Ir dabar suteikiu žodį išorės tarnybos atstovui, pana Merkel Švan. Jeigu jūs pagidautumėte pateikti savo pastabas. Uh, labai ačiū, aš taip pat kalbėsiu labai trumpai. Po Anos Gomeš pranešimo, uh, kuris buvo pristatytas uh, komitete vakar, aš norėčiau padėkoti tam komitetui už parengtą nuomonę. Taip pat noriu padėkoti ponui Kaminski. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šitama be abejo yra labai svarbi ir e, negalima nepritarti iš esmės šiam pranešimui, šiai nuomoniai, korupcija žinoma yra didelė grėsmė, viešosioms struktūroms, be to e, korupcija e, be jokių abejonių yra reiškinys paplitęs visame pasaulyje, todėl ES imasi aktyvių veiksmų e, jungtinių tautų kontekste šioje srityje ir valstybės narės ir toliau skatina jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su korupcija ratifikavimą ir įgyvendinimą. Manome, kad 2009 metais patvirtintas peržiūros mechanizmas gali leisti mums sugriežtinti, sustiprinti mūsų darbą šioje srityje. Taip pat pritarėme tam, kad yra suburta atviros sudėties tarp vyriausybinė darbo grupė kovos su korupcijos srityje. Es lygmenių Dėja, nėra kolegų iš vidaus reikalų generalinio direktorato, bet aš tik norėčiau pabrėžti uh, kad e, yra įvairiausių plataus spektro veiksmų, kurių imasi komisija. Ypač pagal 2011 metais patvirtintą kovos su korupcija paketą. Ir galiausiai norėčiau e, grįžti prie to, kas yra pasakyta trečiajame punkte šioje nuomonėje, kur yra minima ES, kad ji eksportuoja korupciją. Na, gal formuluoti nėra visiškai tinkama, nes yra įgyvendinamos labai griežtos priemonės ES ir jos valstybėse narėse. Ir šią prasme ES gali e, laikyti save vis dėlto kovos su korupcija lyderę. Uh, Ačiū dabar žodis ponui Cortez. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atsiprašau, kad anksčiau negalėjau dalyvauti diskusijose, tačiau turėjau priimti lankytojų grupę. Ir Kaip suprantate, visuomet jie užsilieka šiek tiek ilgiau negu turėtų. Norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus šį pranešimą. Na ir manau jau, kaip kad sakė ir išorės veiksmų tarnyba, turime žiūrėti į tai kaip į savo pagrindinį tikslą ir kova su korupcija yra iššūkis, kurį galime atremti mes kartu su kitomis valstybėmis ir tai yra dabar svarbiau negu kad bet kada anksčiau. Korupcija pažeidžia žmogaus teisės ir daro tiesiog nežalę, remiantis jungtinėmis tautomis, kasmet korupcija pavagiame aštuonis kartus daugiau lėšų, negu kad pakaktų išmaitinti badaujantį visą pasaulį. Korupcija atima žmonių teisę į maistą, kartais net ir į gyvybę. Turime kovoti su korupcija ir stiprinti demokratiją. Turime užtikrinti socialinę įtraukti. Kova su korupcija yra valstybių atsakomybė. Kova su nebaudžiamumu ir bendradarbiavimas tarp valstybių yra būtini tam, kad bet kokia politika šioje srityje būtų veiksminga. Jungtinių tautų uh, Komisija kovai su korupcija jau e, reikalauja, kad e, priemonės būtų visiškai gyventinamos. Čia labai svarbu atsakomybė ir turime patys įsipareigoti dirbti e, tame darbe, į kurį mums prie mūsų prisijungia ir Europos komisija. Mes reikalaujame skaidrumo Atrodo, kad e, komisija taip pat tai supranta. Deja, visi susiję veikėja nepaaiškina, kaip reikėtų kovoti su korupcija kiekvienoje šalyje. Mes turime stiprinti parlamentus, pilietinę visuomenę ir turime didinti atskaitomybę ir atsakomybę. Kova su korupcija yra esminis dalykas. Tačiau turime taip pat nesumenkinti ir plėtros tikslų. Vystimasis yra labai svarbus besivystančiose valstybėse. Norėčiau paprašyti pranešėjo sustiprinti pozicijas jo parengtoje nuomonėje, kurias šis komitetas rėmė pasaraisiais metais. Būtent ES turėtų didinti savo dalyvavimą e, bendratarbiaujant vystimosi srityje Taip pat e, turėtume kovoti su tarptautinė fiskalinė e, fiskaliniu sukčiavimu, turime stiprinti organizacinę struktūrą šioje srityje, turėtume bendradarbiauti europinių ir tarptautinių lygių kovoje su korupcija. Korupcija neleidžia taikyti žmogaus teisių ir užkerta kelią vystimuisi daugeliu jie lygių tai daro poveikį vystimuisi. Vyriausybės neturėtų e, toleruoti korupcijos. Labai ačiū uždėmesi. Euh, Dėkuoju. Dabar e, bus du pasisakymai, išklausysim vieną po kito ir kiekvienam kalbėtojui dvi minutės. This, uh... Pone pirmininkė, ačiū už šią išsame parengtą nuomonę kurioje analizuojate ryšį tarp korupcijos ir žmogaus teisių. Ši nuomonė pabrėžia svarbiausius elementus ir tai, jog yra būtini tiek vidiniai, tiek ir išoriniai veiksmai ES lygių. Kalbant apie ES požiūrį į korupciją, į kovą su korupcija, norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrą veiklą, kuri buvo vykdoma ir vystimosi srityje, apie tai kalbėjo kai kurie nariai. Kova su korupcija yra svarbus elementas siekiant įgalinti demokratinės vyriausybės, ir kovojant su skurdu. Korupcija yra labai sudėtingas reiškinys, kaip kad kalbėjo dauguma narių šiandien, o taip yra atskleista ir nuomonėje, ji yra labai svarbi piliečiams ir vyriausybėms ir įvairiems visuomenės, visuomenėje vykstantiems procesams taip pat. Kaip nurodo ši nuomonė, į korupcinę veiklą yra nukreipiamos tikrai įspūdingos sumos – ir dėl to mm, trūksta išteklių kovoje su skurdu. Kalbant apie politiką ir principus, e, kuriais remiasi ES, atrodo, jog šiuo metu mes kovojame su korupcija, e, siekdami stiprinti gerą valdyseną ir demokratinius procesus. Tai yra pabrėžta 2011 metų komunikate pokyčių darbo tvarkėje, tai taip pat yra paminėta šioje nuomonėje. Siekiant kovoti su korupcija neizoliuotai, bet jungiant tai su demokratinė valdysena, privalome suprasti, kad korupcija yra platesnės valdysenos sistemos nesėkmė. Turime stiprinti teisinės valstybės, teisinės viršenybės valstybės principą, turime siekti padėti valdyti viešosius finansus ir taip toliau. Ir būtent Europos komisija ir siekia kovoti su korupcija, taikydama tokį požiūrį. Būtina imtis tikslinių priemonių, taip pat reikia įgalinti valdyseną įvairiuose sektoriuose ir veiklose. Galėčiau pateikti Jums keletą pavyzdžių, rodančių, kaip mes tai darome konkrečiai, tačiau kadangi trūksta laiko, norėčiau iš tikrųjų pabrėžti ryšį e, siekiant integruoti korupciją su demokratini, demokratiniais procesais trečiosiuose šalyse. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkuoju. O dabar sutikiu žodį ponui Stradilį. Ir jums tolgi žodis 10 minutėms. Uh, that, uh, Kaminski... Ačiū pirmininkė, aš tiesiog tikiuosi, kad ponas Kaminski galės kitą kartą dalyvauti posėdėje ir um, tolesnėse diskusijose bei darybose dėl e, konkrečių formuluočių šioje nuomonėje. Suprantu ir labai teigiamas ženklas yra tai, kad niekas čia neneigia, jog tai yra labai didelė problema, mes privalome ją spręsti ir e, tikrai e, tikiuosi, kad pavyks e, pasiekti gerų apčiuopiamų tikslų rengiant šią nuomonę. Dar kartą ačiū labai ir esu tikras, kad pats ponas Kaminski galės tęsti darbą ties e, šiuo dokumentu. Ačiū. Labai dėkuoju, primenu, kad terminas pateikti pastaboms yra viršelio ketvirtą dieną, vidurdienis ir balsavimas vyks viršelį 24 dieną. O dabar mes perinam prie 14 punkto, tai yra žmogus teisų padėtis Sahelio regione. Ir e, praėjusio, praėjusio ketvirtadienio liūtinį įvykiai, e, e, daugelis žuvusių teroristiniai aktai mums primena, koks svarbus yra šitas klausimas, kad reikia gerbti žmogus teisės ir užtikrinti saugumą šitame strateginėme regione. Tai yra vienas iš labiausiai neturtingų regionų pasaulyje. Ir tai, tai, truk, labai trūksta resursų, lėšų ir aišku, nėra gamtinių išteklių ir dėl to žmonės gyvena, dauguma žmonių gyvena didžiuliame skurde, su kuria mes turime kovoti. Mes e, e išklausysim pano kolegos ratą nuomonės projektą. E, Taigi, ponė Druota, aš jums suteikiu žodį, kad jūs galėtumėte pristatyti e, savo nuomonės projektą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentai, gerbiami komisijos atstovai ir tarybos atstovai. Žmogus teisės e, Sahelio regione ir atliktas tyrimas ir mes parengėme savo e, vystimo komiteto nuomonę. Aš norėčiau, panė pirmininkė, visų pirma pasakyti, kad aš buvau, pasirinkau tapti pra, nuomonės panešėjų, nes tai yra tema labai tikrai sukrečianti tema. Ir aš esu dėkingas kolegams už jų pastabas. Konfliktai Malyje 13 metų pradžioje e, iškėlė iš sceną regioną kuris dabar, kuris iki šiol labai gaudo mažai tarpinės bendruomenės dėmesio. Ir su šitais įvykiais mes suprantam, kad Sahelio zona yra, yra, yra vieta, kur yra Atlanto vandeninė prie Jodunosios jūros. Tai yra rizikos zona, tai yra geografinė zona ir geopolitinė zona, kur vykrauja nestabilumas, politinis ir humanitarnis nestabilumas jūs panetikite, kad yra neturtingiausias pasaulio regionas. 18 milijonų e, žmonių kenčia nuo bado ir blogos mintybos, 4 milijonai vaikų kenčia nuo bado. Vaikų mirtingumo lygis yra labai didelis, tai yra 600 tūkstančių vaikų miršta kasmet. Sahelis tai yra iš tikrųjų turtingas e, mineraliniais, mineraliniais ištekliais, yra e, naftos, dujų, urano ir e, ir jų panaudojimas galėtų patarti, padaryti Sahelį plesinčią šalimi, bet nieko nedaroma. Situacija yra blogesnė negu anksčiau ir e, ateičiai nėra ko tikėtis per daug. Negerbimas žmogaus teisės, e, vyksta prekyba žmonėmis, terorizmas vyrauja visur ir nėra reikalo priminti apie e, kanikancijų sprogdinimus Nigeriją, apie, apie moterų grobimus ir dabar ką tik buvo atvyktas išpolis prieš, prieš Nigerijos armiją. Terorizmas e, yra bet koks nelegalus gabenimas, moterų, žmonių, narkotikų gaben, nelegalus gabenimas ir, ir e, BVP yra, sudaro 1,2 visą bendras Afrikos BVP, bet pinigai koncentruojami ter, teroristų rankose. Ir e, yra didžiulės teroristų organizacijos Admin Bukaram ir jos klesti šitoje zonoje ir jos pelnas iš teroro. Ir turiu pasakyti šiandien, kad Sahelį tai yra geografinė zona, turtingos zona, tai yra labai svarbi geopolitinė zona ir zona, kur nėra teisės. Ir reikia greičiau reaguoti ir imtis konkrečių priemonių ateičiai. Ir jo ETO, ir Europos Sąjunga, kaip per Malį, per Malį dirba Sahelio regione, bet to nepakanka, reikia eiti toliau ir reikia numatyti planus ateičiai ir jeigu e, tarptinė bendruomenė nereaguos, neskatins vystimo ir pagarbo žmogus teisės, tai tikrai ištiks katastrofa. Aš e, norėjau kalbėti apie du pagrindinės, dvi pagrindinės ašis, tai yra saugumas ir pagarba žmogaus teisėms. Yra daugybė prekybos kelių, tai yra neturtinga šalis, bet kai trūksta saugumo, kai yra kova tarp teroristinių grupuočių, tai padaro Sahelius labai e, terorizmai palankia zona. Taigi tiek dėl saugumo. Ir čia nėra sunku suprasti. Nebus vystimosi be saugumo. Problema susijusi su saugumu ir būtina išspręsti, kad e, mes paskatiname politinį šalies vystimą. Reikia priminti, kad vietos valdžia ir e, reikėtų, reikėtų, turėtume parengti politiką kovoti prieš žmonių gabenimą, ypač vaikų gabenimą, narkotikų gabenimą ir ginklų gabenimą ir 2 milijonai ginklų cirkuliuoja Sahelyje. Tai sunku užtikrinti saugumą ir stabilumą šalyje. Būtent mums, mes, europiečiai, turim parodyti pavyzdį ir parengti ilgalaikį tvarų sprendimą, užtikrinant saugumą e, ir kontrolę. Mes turime imtis koordinuotų veiksmų. Antras dalykas, kurio, kurį, apie kurį kalbėjau, apie nuomonę, tai yra susijęs su žmogus teisėmis, ypač famų teis, žmo, moterų teisėmis. Tai e, pervertinės santokos, lytinių um, organų žalojimas, moterų negalėjimas patekti į, į politinį gyvenimą, jų apsauga, išvietimas, kova prieš vaikų badarimą kareiviais. Taip pat kova su e, e, gyventojų skaičius mažėjimu. Ir reikia sukurti sveiko ir saugaus gyvenimo sąlygas. Taigi, tai yra susijęs su saugumu ir žmogaus teisėmis. Mes tikrai turime vykdyti humanitarinę politiką ir vystimo politiką. Mes turim galvoti apie veiksmingą vystimą politiką ir žinoti, kad tikrai reikia daug dirbti, kad pasiektume šito tikslo. Nes tai yra nepaprastai neturtingas regionas. Europos Sąjunga 2011 metais pastebė savo saugumo ir vystimo Sahelėje strategiją. Šitą strategiją e, leidžia ko, reaguoti koordinuotai, nes saugumas ir vystimas jis neina vienas be kito. E, ir 13 metų pradžioje mes paskirėme specialų atstovą Saheliui ir kaip e, ir Roman Prodė, aš esu įsitikinęs, kad būtent reikia užtikrinti vystimasi, ar tai būtų Malija, Čatė, Nigerija. Ir problemų yra labai daug, jos yra įvairios. Struktūrinis nestabilumas dėl prasto administravimo e, skatina nusikalstamą veiklą. Sahelija yra vietos problemos ir taip pat ir tarptautinio saugumo problemos. Ir mes turim suprasti, kad tai tikrai yra labai svarbi zona, nes tai yra nu, nuolatinė grėsmė Europos Sąjungoje, jeigu nebus sutvarkyta šita zona. Ir mes turim iš, už, užtikrinti, kad jie galėtų veikti tarptautinėme lygmenyje ir užtikrinti patį savo vystimosi. Tai yra priežastis, dėl ko mūsų darbas turėtų būti daug siekiantis, konkretus, modernus, turi apimti visas problemas ir svarbiausia sakyti tiesą. Taigi, brangus kolegos, tai Saheliu bus tikrai didžiulė politiniai tikslai, bet tai padės pakeisti įvykių eigą ir palies daugelį žmonių palies daug žmonių. Aš esu įsitikinęs, kad mes galim pateikti užsienio reikalų komisijai subalansuotą nuomonę ir atsakyti į visus iššūkius ir dėl to aš tikiuosi jūsų pastabų ir aš jas atsižvelgsiu. Dėkoju Jums ir dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Labai dėkoju, ponė Gerans. Žodis Jums. Merci, euh, je voudrais féliciter. Dėkoju, norėčiau pasveikinti pranešėją, kuris padarė tinkamą pristatymą. Jis nušvietė svarbiausius e, punktus ir nurodė ryšį tarp e, to, kad turi būti saugumas ir pagarba žmogus teisėms. Keletas pastabų. Visų pirma, yra aiškus ryšys tarp neturto ir saugumo. Tai tikrai e, visi apie tai žino, bet tai suprantama. Toliau dėl šito užburto rato pradžia tai nebuvo vien tik valstybės krizė, bet valstybių krizės šiame regione, nes beveik visas valstybės bei išimties jos nesugeba e, normaliai funkcionuoti. Taigi, pirmiausia, reikia užtikrinti saugumą, kuris pats savaime yra e, įvairių sąlygų rezultatas. Šitas sąlygas reikia įveikti iš anksto. Trečias dalykas – mes matome, kad vyksta krizė, regioninė bendradarbiavimo krizė. Ir čia aš norėčiau pabrėžti ES atsakomybę, ir tai yra 28 veikiančiųjų šalių atsakomybė, tai yra komisija savo darbo atverkėje ateičiai, e, ateities vystimui, pabrėžė, kad reikia susitelkties trimis sritimis. Ir tai yra, manau, kad yra sritis, kurios nurodo ES atsakomybę. Regioninė be bendradarbiavimo tai yra esminė sritis, jeigu norim išspręsti problemas, nes grėsmė saugumui jos nesusijęs su viena šalimi, bet jos yra susijusios su visu regionu. Taigi, atsižvelgiant į šitą sunkę padėtį, liūdną padėtį, aš norėčiau vis dėlto paminėti, e, kokie yra svarbiausi dalykai, kokie yra koziriai. Veiksmai, kuriuos mes kviečiame, kurių kviečiame imtis, ypač saugumo srityje, ir kurie taip pat padeda saugoti žmogaus teisės, e, atspindi tai, kas, kas atsitiko neseniai, ir tai atspindi tarptautinė teisė. Vien tik tai Prancūzija reagavo, garbingai reagavo į tuos iššūkius, kurie kurie iškyla jau prieš metus dėl situacijos Malyje. Ir reikia pripažinti pagarbą Prancūzijai, mes matėme, kad Prancūzija pradėjo veikti šitame regione, nes buvo didžiulis žmogus teisų pažeidimai, nuolatiniai žmogus teisų pažeidimai Malyje Aš neradu žodžių, kaip apibūdinti tokią padėtį Malyje. Toliau e, įvairūs tikslai nurodyti e, ateities tiksluose ir tai nurodo, ką mes turim daryti. Vystydami santykius su šitą šalimi šiame regione iškyla dvi problemas iš tikrųjų. Tai yra lėšų trūkumas ir e, šioje šalyje yra džiulis gimstamumas, niekada nemas, nesamatė didesnio gimstamumo, yra 3 procentų augimas, nes tai yra dėl didžiulio gimstamumo. Ir toliau iš kitos pusės šitas regionas turi nepaprastai daug mineralinių išteklių, gamtinių išteklių. Taigi manau, kad prieš mus iškila užduotis, kad ypatingai svarbi užduotis. Žinau, kad komisija e, atsižvelgia į tuos tikslus, jie pateikia atitinkamą analizę, ką galima padaryti daugiau. Aš manau, kad reikia vykdyti pokčiai darbo atvirkės tikslus ir mes turim nuolat vertinti padėtį šioje regione, šiame regione, nes tai padeda užtikti mūsų pačių saugumą ir ginti mūsų pačių interesus. Merci. Dėkoju. Pona Liovin, žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir sveikinu pranešėją, parengus puikų pranešimą. Manau, kad jau buvo paminėta labai daug, daug klausimų buvo pabrėžtas ryšys tarp skurdo ir saugumo. Ir manau, jog tai iš tikrųjų yra čia esminis dalykas. Taip pat turėtume labiau nagrinėti ryšį tarp ES ir šio regiono. Ir manau, jog yra dvi sritis, kur mes galime turėti konkrečią įtakį. Tai yra uh, maisto sauga tame regione, būtent tai yra Mauritanijos žuvininkysės sustarimas su ES. Manau, jog mes turėtume labai konstruktyviai veikti, siekdami plėtoti žuvininkystės sustarimus e, šioje srityje. ES sustarimas su Mauritanija atsižvelgia į vietos Mauritanijos žvėjų poreikius ir į teisę žvėjoti aštunkojus. Iš tikrųjų, mes balsuosime dėl šio pranešimo rytoj žuvininkystės komitete. Kai kurie nariai yra nepatenkinti dėl to, kad naujasis protokolas neįtraukia uh, E, galimybės žvejoti aštuonkojus, tačiau jeigu mes norime remti tvarų vystimasi toje pasaulio dalyje, mes tikrai turime paisyti ir šių skurdžių besivystančių valstybių poreikių. Aš buvau Mauritanijoje ir tikrai žinau, kad jie to nori. Ir aš mačiau realybę, jog Al-Qaeda ir Al-Shababas yra tame regione Taigi, jeigu norime turėti gerus, stabilius santykius su tomis valstybėmis, negalime ir toliau taikyti neokolonialistinio požiūrio ir sakyti, kad mes tik tai norime gauti prieigą prie jūsų žuvų. Aš manau, jog tai yra, tai būtų teigiami poslinkiai. Galbūt klystu, pataisykite mane, tačiau manau, jog šis pranešimas taip pat apima ir vakarų Saharą. Ar ne? Na, jeigu netuomet blogai, aš tokią informaciją gavau iš kolegos, iš teisės komiteto. Tačiau, jeigu jau kalbame apie tai, norėčiau paminėti, kad vis dar vyksta e, referendumo stebėjimas po 1991 metų. Vis dėlto ta misija neturi jungtinių tautų mandatų ir kyla didžiulė problema dėl to regiono stabilumo. Tikrai praėjus tiek daug laiko mes dar neišsprendėme vakarų Saharos klausimo. Manau, jog tai tikrai daro poveikį viso regiono stabilumui ir saugumui, palikus šį klausimą neišspręstą. Ir tikrai žuvininkystės susitarimas su Maroku turi e, nuostatų susijusių su žmogaus teisėmis, o taip išleidome iš akių kalbėdami apie vakarų Saharą. Taigi tai norėjau paminėti. Ačiū. Labai ačiū už tai, kad dar kartą pabrėžėte nuoseklumo svarbą, vykdant įvairias išorės politikos kryptis. Tai labai svarbu, na, o dabar norėčiau suteikti žodį išorės veiksmų tarnybos atstovui ponui Žerom Pinot. Oui, madame la présidente. Taip, ponė pirmininkė, dėl Mauritanijos Nigerio, apie jas kalbėjo kolega, e, kalba kolega Žerom, kai dėl žmogaus teisų padėties, tai, tai tikrai mūsų tai yra politinio gyvenimo centras ir jų tai atsispindi mūsų santykiuose su šiomis šalimis ir jūs matote tai iš mūsų išvadų, kad mes stebime situaciją ir stebime, kaip ginamos žmogus teisės ir kokia yra humanitarinė padėtis. Mes šiuose išvadose pabrėžėme į būtinumą kovoti su nebaudžiamumu ir e, siekimą užtikrinti teisės viršinybę šitame regione. E, be to, vyko pasikeitimas nuomonėmis praėjusiu metu gegužės mėnesį ir dalyvavo e, vienas iš kolegų ir kuris iškėlė taip pat šitą temą dėl malio, dėl pagarbų žmogus teisės. Žmogus teisų ne, žmogus teisės atspindi dialogę su, šitame, su šia šalimi ypač Malyje, bet taip pat ir kalbant apie riziką, kokį pavojų gali kelti nepagarba žmogus teisėms kaiminėse šalyse ir koks gali būti kaimi, konflikto išplitimas į kaimininės šalis. Taigi tai yra argumentas, kad reikia stiprinti pagarbą žmogaus teisės, tai yra mūsų politinio dialogo dalis ir taip pat mūsų priemonė, bendradarbiavimo priemonė, išorės bendradarbiavimas su šitą šalimi. Žinote, kad ir vyksta daug veiksmų dabar ir ko gero komisija galės plačiu apie tai pasakyti. Šitie veiksmai teikia paramą situacijai Afrikoje, žmogus teisų padėčiai, mūsų veiksmai padeda gyvendinti žmogaus teisų priemonę, taip pat ir stabilumo priemonę, užtikrina taiką ir susitaikinimą regione. Be Europos Sąjungos bendros požiūris Sahelio atžvilgių, vis, atsižvelgiant visas dimensijas, įtraukiant į žmogaus teisės, apie tai kalbėjo ponas pranešėjas. Tai siekiama užtikrinti saugumo ir vystimosi strategiją mm, Sahelyje. O dabar suteikiu žodį kolegai Žerom, kuris galės detaliau pakalbėti apie šitą strategiją ir mm, pagarbų žmogus teisėms. Karl, donc Jérôme Spinoza, euh, je travaille auprès de... Euh, Dėkuoju. Aš e, esu mm, koordinatorius, dirbu kartu ir Visų pirma, aš norėčiau pridurti keletą dalykų, pasakyti, kad mes dirbame e, ir mes siekiame įveikti malio krizę, užtikrinti saugumą šalies viduje, nes jie pateikė šalis kenčia nuo didžiulių, didžiulių problemų, nuo klimatai kaitos. Ir um, kalbant apie pagrindinės teisės, žmonių teisės, tai mes vykdame stebėjimą. Mes kalbėjom apie žmogus teisės ir tai atsispindi mūsų veiksmų plane, siekiant užtikrinti saugumą. Manau, kad ponas panešėjas minėjo mūsų misiją ir žmogus teisės ir ginkluotės konfliktas yra pagrindiniai klausimai. Šitie pro, iš ties prioritetus mes kalbėjome apie juos kalbėjom su Malio gyventojais ir jie supranta, kad tai yra svarbus modulis, nes e, tikrai tai yra didžiausias prioritetas žmogus teisų padėtis, gal nėra, tai vis dėlto tai yra pagrindinė tema e, siekiant kovoti su terorizmu, nes e, kalbant apie žmogus teisų padėtį, tai bent jau KPSL, tai atspindi Sahelio pajėgumus kartu spręsti terorizmo klausimus. Tai yra tyrimai, informacijos rinkimas ir teroristų sulaikimas. Siekime, kad būtų subalansuotas teisingas procesas, kad sankcijos būtų priimtinos ir kad galiausiai politinis šitos kovos veiksmingumas būtų užtikrintas. Ir baigdamas, dar noriu pasakyti pastabą dėl ilgalaikio požiūrio. Sahelio strategija tai ne, nebūtinai keturi ramščiai, bet tai atspindi veiksmus, kurie e, turėtų būti planuoti 10-20 metų į priekį mes turim išvelgti į tą demografinį sprendimą, nes e, šalia yra Mauritanija, Magrebas, aš e, suprantu, ką teigia pranešėjas dėl geografinės regionės svarbos. Sunkumai, su kuriais susirūpiname, tai yra tokie, kad mes ne, nėra atitinkamų struktūrų, mes negalime atsakyti į, į, į visus klausimus. Magrebas nėra veiksminga struktūra. Ir kaip specialistas atstovas pabrėžė, reikia nustatyti mechanizmą, pagal kurį galėtume dirbti ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat iškyla Libijos klausimas ir mes iš tikrųjų nežinome, kaip elgtis su šito nauju nestabilumo žindiniu. Vėlgi tai yra politinė situacija, bet irgi ją spręsti kuo greičiau. Dėkuoju. Si. Dėkuoju. Ir dabar suteikiu žodį vėlgi ponui Ruatą, kad jis galėtų patikti baigiamasis pastabas. Oh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Negaliu, ko gero, sakyti visus klausimus, bet tik noriu pasakyti jau dabar, kad vieningas požiūris, nes jūs gausit visus dokumentus, išsamų iš dokumentų paketą. Aš džiaugiuosi išklausęs pastabas ir e, manau, kad 25 birželio yra pastabų patikimo terminas. Aš tikiuosi, kad jūs pateiksite savo pastabas, aš įžiūrėjęs atspindėsiu labai išsamei, tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir tai, kaip sakė ponas Kašman šiandien, mes negalim kalbėti apie vieną dalyką, bet mes kaip Europą, mes esam e, atsakingi, mes turime prisimti atsakomybę Ir kalbant apie vakarų Saharas, vėlgi labai svarbus klausimas. Mes esam parengę savo nuomonę, tai yra Mauritanija, e, Balis, Malis Nigeris, Čadas, tai yra visas regionas. Aš sutinku su jumis. Reikia galbūt ir manau, kad komisija pritars mums, kad reikėtų apimti, bet mes negalim aišku, galim kalbėti apie Maroką, apie um, Alžyrą, apie Tunisą, tai yra bendras dalykas, tai, tai yra, mes galim vykdyti paralelų darbą, bet mes ten galim nukrypti nuo bendro principo. Uh, negalim pasitenkinti to, kas daroma vienoje šalyje, bet tai yra, reik, turi būti veikla apimanti visą regioną. Tai labai svarbu ir aš tikrai 25 metų jau dirbu ties šitos klausimės, aš labai gerai žinau apie juos. Aš e, esu pasirengęs atsakyti kolegų klausimus ir Aš tikrai norėčiau, kad šitas dokumentas, šitas dokumentų paketas būtų priimtas ir norėčiau, kad visas Europos šalis prisidėtų prie mūsų darbo ir kad mes apie šitas teritorijos e, klausimus stengiamės spręstume kartu. Dėkuoju, ponė, už jūsų užsidėgymą. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite bendradarbiauti su įvairiomis frakcijomis. Primenu, primenu, kad terminas pabaigti, pateikti pastabas yra 25 birželio 18 valanda ir balsavimas vyks e, rugsėjo 17 dieną. O dabar pereiname prie 16 darbo tvarkės punkto tai yra direktyvos pakeitimas, dekalų kiekybės direktyvos ir atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos dalinis pakeitimas. Tai yra teisėkuros e, projektas, labai svarbus besivystančioms šalims ir e, e tai spindi biodegalų direktyva, tai turės tikrai labai svarbu poveikį e, žemės e, paskirstimui. Tai yra e, e, biodegalai ir maistinės kilmės biodegalai, jie labai svarbus ir atitinkamas pasiuntinys jungtinėse tautose, ponas Deskuter, ir jis parengė e, balandžio 23 dienos dokumentą ir jis išreiškė savo susirūpinimą dėl ES politikos biodegalų srityje. Jis mums primina, kad reiktų pritaikyti Europos tikslus ir atsisakyti kai kurių tikslų, paprasčiausiai jų atsisakyti. Ir dabar ponas Kačmarek yra pranešėjas, nuomonės pranešėjas ir jis dirba kartu su aplinkos saugos komitetu. Jis jam dabar ir suteikiu žodį. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimieji, aš galiu tik tai patvirtinti, kad šita tema yra nepaprastai svarbi, kadangi, kaip nuomonės panešėjas, aš jaučiau didžiulį susirūpinimą iš visų suinteresuotų šalių, labai daug nevyriausybinio organizacijų ir šitą nuomonę šitie klausimai mane tikrai labai domina, tai yra tikrai labai svarbus klausimas, matau iš Tai matau už to didžiulį susi, susidomėjimą. Aš norėčiau, e, žiūrė, norėjau žiūrėti tokią vystimosi požiūriu. Man atrodo, kad išeities punktas turėtų būti tai, kas buvo pirminiu tikslu šitos direktyvos ir apie tai, ką turime atsiminti ir pakeitę direktyvą. Pirminis tikslas nebuvo skatinti arba tiek tik įtraukti biodegalus ir juos įtraukti juos atsinaujančios energijos šaltinis, bet pirmis, pirmutinis tikslas buvo sumažinti šiltnamėme efektą suinčių dujų išmetimą, nes biodegalai nėra tikslas pats savaime, bet, savaime, bet jis yra priemonė įgyvendinti pirminį tikslą. Tai yra labai svarbu, nes tai pastato biodegalus į atitinkamą kontekstą ir iš įvairių tyrimų aiškėja, kad biodegalai turi tendenciją mažinti šiltname dujų, šiltame efektą sukelčių dujų išmetimą šiek tiek mažiau, nes jų vaidmuo kaip atsinaujančios energijos šaltinis nėra tokia didžiulė, kaip e, iš anksčiau matyta. Ir viena priežasčių yra tai, viena priežasčių yra tai, kad nyksta miškai tose plotuose, kur yra gaminama biomasė biodegalų gamybai arba kur turėtų būti auginami maisto produktai, ne, bet perinama prie e, biodegalų ir žmogu, žemės paskirties keitimas sukelia tai, kad išmetimai nėra at, at, neatsispindi ir jie nenurodo, koks yra šiltnamio efektas sukeliančių dujų išmetimas. Ir e, taip pat e, trešimas, biomasės surinkimas, jos perdirbimas. Tai, tai yra didžiulė pati veikla, tai reikia kompleksiškai žiūrėti į tai, kokie biodegalai vaidina vaidmenį sumažinant šitame efekte keliančių dujų išmetimus. Ir kalbant apie biodegalus, apie atsinaujančius biodegalus, tai nereiškia, kad jie yra būtinai draugiški e, aplinkai ir ne tiek draugiški aplinkai ir klimatui, kaip e, anksčiau buvo manyta. Taip pat e, pasirodo, kad tas pirminis tikslas – nėra pasiekiamas gaminant biodegalus. Antras svarbus klausimas tai yra, jeigu yra naudojami maisto produktai biodegalams, tai kukurūzai arba, arba e, javai. Ir kyla pasirinkimo problema, ar auginti e, maisto produktus ar gaminti biodegalus. Ir visa naudojama biomasė nu, auginama e, žemės ūkio plotuose, tai yra tose plotuose, kur galima auginti maisto produktus. Taigi yra konkurencija tarp maisto produktų gamybos ir biodegalų gamybos. Trečias dalykas, jeigu pradedam gaminti biomasę ir šios e, biodegalus, tai yra susijęs su žemės e, žemės e, paskirtimi ir be to, kas buvo jų šeimininkai ir kam jie buvo anksčiau naudojami. Ūkininkai net neturi teisės į šitą žemę, ar jie, pavyzdžiui, yra gamyklos, kuriuose ganami gyvuliai, bet jie neturi nusavybės teisės į tą žemę, ūkininkai. Sustarimai, kurie yra sudaryti su trečio, trečiųjų šalių e, įmonėmis, kurios e, gali pastrašyti, dažnai baigėsi tai, kad pirmieji žemės, paskirties naudo, žemės naudotojai to nebegali daryti ir jie nebetenka teisės naudoti žemės plotais. Tai yra aspektai, labai skusmingi aspektai, būtent e, paveikia vystimasi. Ir šitas direktyvos pakeitimas, mano nuomonė, mano požiūriu, turėtų užtikrinti tai, kad nepakenks maisto saugumui, kad biodegalų gamyba nevyks e, maisto produktų sąskaita ir kad ne pakenktų žmonėms, kurie yra jau taip sunkioje situacijoje, kad nebūtų atimta iš jų teisės naudotis šiais plotais. Ir būtent turim laikytis tik tai tokio požiūrį į biodegalus, tiek, kiek jie sumažina šildami efektą sukeliančių dujų išmetimą. Jeigu šitas sąlygas bus įvykdytos, tai aišku, e, vystimasis nenukentėjęs. Ir mes būtina stengiamės tai atspindėti mūsų, mano nuomonėje ir pastabose. Labai jums ačiū. Merci beaucoup. Labai dėkuoju, o dabar žodis panu Teller. Uh, <clears throat> thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kačmarek. Kalbant e, šia, čia vystimosi komitete apie degalus, manau, e, reikia e, visų pirma pagalvoti apie biokūro gamybos poveikį besivystančioms šalims ir apsirūpinimui maistu. Juk kalbam apie tai, kad norime apriepti 9, tai yra, kad iki 2050 metų gyventojų pasaulyje bus 9 milijardai. Ir manau, kad žemę reikėtų naudoti maisto gamybai, o ne tam, kad labiau pasiturinčios įsivyšusios šalis galėtų tiesiog varinėti automobiliais tais laukais. Kalbant apie pono Kačmarek pranešimą dėl degalų kokybės direktyvos ir atsinaujinančių energijos uh, šaltinių direktyvos dalinį pakeitimo, visų pirma, reikia pagalvoti apie galimybę gauti maisto pagal Junktinių tautų organizacijos principus. Ir šiame pranešime yra minimi keli svarbiausi aspektai. Kalbama apie poveikį žemės paskirčiai, apsirūpinimui maistu, skurdo išnaikinimui, klimato kaitai ir kitiems dalykams. Aš norėčiau paliesti kiekvieną iš šių temų ir pristatyti visus mano siūlomus pakeitimus. Kalbant apie žemės e, paskirtį, kai yra naudojama žemė tam, kad būtų gaminama, gaminama biokūro gamybos medžiagą. E, Čia e, reikia pagalvoti apie tai, kad nepakankamai e, yra ginamos žemės paskirties naudojimo teisės. Ir valstybės remia biokūro gamybą kai yra naudojama žemė tai gamybai ir kasmet tam skiriama apie 10 milijardų eurų. Taigi tikimasi, kad, yra, e, kad bus nemažai biokūro, e, kuris bus e, panau, pagaminamas auginant įvairias kultūras žemėje ir naudojant visą tai vėliau, kad būtų gaminamas maistas. Reikia taip pat e, turėti omenyje, kad e, reikėtų atsižvelgti ir kitus tikslus, kad neatsirastų kliūčių šiems e, užsibrėstiems tikslams pasiekti. Ir reikia daryti skirtumą tarp įvairių kultūrų, aliejingųjų kultūrų ir kitų kultūrų bei kitų kultūrų, iš kurių gaminama energija. Dar viena problema yra grėsmė apsirūpinimui maistu. Ir e, čia yra e, irgi atitinkamų tikslų, e, kalbant apie subsidijas biokūrui, atsiranda ir daugiau spekulacijų dėl dirbamos žemės. Kalbant apie žemę, kuri yra išsidėšiusi netoli uostų, greitkelių, tai uh, galėtų būti geras turkas, turtas investuotojams, tačiau kyla grėsmė mm, galinti daryti neigiamą poveikį apsirūpinimui maistu vietos bendruomenėse. Taip pat e, biokūrui e, skiriamos dotacijos e, turi tokį poveikį, kad didėja apsirūpinimo maistų srities nepastovumas. Europos Sąjunga yra nustačiusi privalomą 10 e, procentų tikslą, 10 e, procentų biokūro ir e, reikėtų to tikslo atsisakyti, reikia kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį žemiai, Mm, maisto prekiams, bioįvairoviai, dirvai nereikėtų riboti biokūro naudojimo. Galima kartu atsižvelgti į 2009-28 direktyvą ir uh, pagal ją siekiamus e, tikslus ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų atsikratyti neigiamo poveikio. E, toliau, kalbant apie skurdo išnaikinimą, buvo aiškinama, kad Europos biokūro politika didžia dalimi e, yra pagrista pramoninių modelių dirbamų žemės srityje ir e, dažniausiai kalbama apie kapitalų imles e, technologijas gaminant biokūrą. Ir vietoj e, naudos vietos bendruomenėms, visą tai atneša naudos investuotojams, pramoniniam elitui nors pagal tikslus tikimasi, kad didesnė, intensyvesnė biokūro gamyba turėtų paskatinti didesnį apsirūpinimą maistų, didesnį stabilumą šioje srityje. Reikėtų vadovautis maisto ir žemės ūkio organizacijos veikla, jos rengiamais dokumentais, pagal kuriuos yra aišku, kad vien tik uh, E, minėti dalykai negali, ne, neleidžia įspręsti e, visų žmonėms kylančių problemų, patenkinti visų jų poreikių, juk reikia visų pirma pagalvoti apie skurdžiausius mūsų visuomenės narius. Investicijos į žemės ūkį yra tris kart veiksmingesnės nei investicijos į bet kokią kitą sritį siekiant mažinti skurdą. Ir um, galima būtų sakyti, kad e, dėl e, siekio naudoti daugiau biokūro e, yra nepakankamai efektyviai mažinamas ir išnaikinamas skurdas. Taip pat esu pateikęs 12 pakeitimą, kuriame yra pabrėžiama, kaip svarbu, kalbant apie netiesioginį žemės naudojimą, žemės paskirtį, reikia atsižvelgti į vairius aspektus, apskaičiuojant šiltnamio dujų išmetimo e, kiekius. Ir e, reikia pagalvoti apie tai, kad dėl tam tikrų veiksnių e, padidėja biokuro gamyba, dėl kurios savo ruoštų padidėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Ir reikia e, turėti omenyje, kad politika susijusi su e, šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis uh, dažnai kaip tik paskatina didesnį išmetimą ir e, reikia turėti omenyje, kad ta politika ne visuomet būna labai aiški ir ne viskas e, čia yra labai aišku, kalbant apie iškastinį kūrą ir biokūrą. E, mane tai labai klaidina, juk mėgindami gyventinti geresnius tikslus mes tik viską pabloginame ir aš tikrai tikiuosi, kad galėsiu dar su jumis padiskutuoti visais šiais klausimais. Ačiū. Dėkuoju. O dabar statyti žodį poniai Toja. Grazie, prezidente. Grazie. Dėkuoju. Pone pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti šiam komitetui už tai, kad labai draugiškai nariai tarpusavyje bendrauja. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, Kaip šis klausimas ir dviejų direktyvų peržiūra yra labai svarbus. Tai mums suteikia konkrečią atsakomybę, būtent mūsų komitetui. Nes ITRE komiteto rekomendacijos bus kitokios siekiant savo tikslų. Taigi Reikėtų derinti visų komitetų veiklą, reikėtų siekti nuoseklumo tarp aplinkosaugos politikos ir vystimosi politikos Europos Sąjungoje. Nėra tokio supratimo ar žinių, yra skirtingos direktyvos su skirtingais požiūriais ir padėtis tampa gana chaotiška. Reikėtų suvienyti šios aspektus ir vakar savo pačios uh, rinkiminėje apylinkėje aš dalyvavau dviejose renginiuose susijusiuose su atsinaujinančia energija. Vienas iš jų e, sutelkė įvairius ekspertus šioje srityje. Mes kalbėjome apie atsinaujinančios energijos strategijas. Ir visi žino apie e, jų poveikį, ypač kalbant apie biokūrą. Mes taip pat dalyvavome ir kitame renginyje, kur viena organizacija pasakė, kodėlgi Europa nustatė tokį 10 procentų tikslą 2020 metams biokūrui ir transportui. Mes tikrai turime skaidriai e, e, teikti informaciją tam, kad vartotojai galėtų priimti tikamus sprendimus. Mes, e, Europos teisės leidėjai, turime elgtis nuosekliai, mes turime uh, remti atsinaujinančios energijos um, kelio gairių žemėlapį. Mes tai padarėme prieš ketverius metus Europos parlamente, tačiau taip pat turime pripažinti ir tai, kad padarėme ir kai kurių klaidų, nubrėždami konkrečius tikslus. Būtent e, siekdami pakeisti iškasinį kūrą biokūrų. Turime tai pripažinti. Šis sąstantis įpareigojantis tikslas tiesiog siekia savo paties visai kitokių tikslų. Aš e, galbūt e, tam tikras investuotojas pasakys, jog aš laikiausi ES e, teisės aktų, tačiau dabar norėčiau sulaukti savo investicijų gražos. Taigi mes turėtume galbūt rasti ir kitokius sprendimus. Tačiau galbūt yra ir kitokių sprendimų, ne tik perinant nuo iškasinio kūro prie biokūrų, kuriuo mes galėsime sumažinti e, šiltame efektą sukeliančias dujas. Ir pranešėjas yra teisus, poveikis emisijoms nėra toks, koks mes manėme iš pradžių, iš tikrųjų tai yra daug blogiau. Ir pavyzdžiui, poveikis žemė, kur yra prarandama maisto auginimui, uh, yra tyrimas, kuris parodo, kiek milijonų žmonių galėtų būti išmaitinti, jeigu ta žemė, kuri dabar yra skirta tokiam, tokiems augalams, kurie yra skirti kūrui, jeigu ji būtų skiriama maisto auginimui. Tiesa tai, kad tokie tyrimai dažnai yra ginčytini, tačiau bent jau nuo 2007 metų Amerikos rinkoje matėme tokias tendencijas ir tai yra susiję e, su įvairiais pasirinkimais šioje srityje. Aš tai, kodėl mes dabar turime ištaisyti padėtį. Yra kai kurių, kurie teigia, jog reikėtų panaikinti tokį saistantį 10 procentų e, tikslą biokūrui. Kiti sako, jog galbūt reikėtų nustatyti daug labiau ribojančias lubas, negu kad nustatė komisija, reikėtų nustatyti griežtesnius įsipareigojimus, pavyzdžiui, galbūt e, nustatykime 5 procentų ribą ir pažiūrėkime, ką galėsime padaryti. Ir galbūt, bėgant laikui, mūsų tikslas bus panaikinti tokių medžiagų naudojimą, kurios galėtų e, būti panaudojamos maistui ir pakeisti jas kitomis. Pavyzdžiui, galbūt galėtų būti naudojami pažangesni produktai. Mes turime labai tiksliai apskaičiuoti būsimą poveikį. Pavyzdžiui, galėtume pasižiūrėti į tai, kokia klaida buvo padaryta naudojant atliekas, kuomet tos medžiagos iš tikrųjų nebuvo atliekos. Mes tikrai turime uh, dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tai žmonėmis, kurie veikia praktiškai ir pasižiūrėti, koks poveikis bus padarytas visoje toje teritorijoje. Mes turime turėti gerą išaiškinimą visiems tiems, įskaitant ir mūsų pačius, kurie remia atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Nes dabar mes padarėme klaidingą pasirinkimą, kadangi negalime padaryti taip, jog vyktų konkurencija tarp maisto ir kūro. Turime padaryti teisingus, drąsius pasirinkimus, kurie būtų aiškus. Taip pat turime pasižiūrėti, koks poveikis yra daromas dirvai. Komisija sakė, jog ji stebi poveikį. Aš manau, jog tai yra nepakankama. E, stebėsena jau reiškia, jog problemos galbūt galėjo iškilti tačiau jos yra tik stebimos. To nepakanka, aš manau, jo kolegos su manimi sutiks, kalbant apie poveikį taip pat ir išmetamo mums dujoms. Esu tikra, kad šis komitetas atliks tinkamą darbą ir paragins taisyti Europos politiką. Kadangi matėme, jog kai kurios politikos sritys, kai kurie pasirinkimai atnešė žalingą poveikį. Uh, O gamintojams reikia motivacijos, kad jie taisytų savo, koreguotų savo veiklą. Matome, jog yra ir kito, kitas poveikis, kuris yra daromas žemiai. Tačiau mes visi, visuomet turime turėti atsakomybę. Jeigu kalbėtume apie investicijas, mes taip pat turime sugebėti valdyti ir investicijų klausimą. Ši Europos direktyva buvo ratifikuota mano šalyje tik prieš dviejus metus, taigi iš tikrųjų tai yra tik pradžia. Ir technologija, kuri keičia tradicinės medžiagas pažangesnėmis medžiagomis, jau yra prieinama. Taigi galėtume mėginti orientuoti savo politiką tokių pasirinkimų link. Kartoju, Esu sunerimusi dėl bendro įvertinimo, o ne dėl darbo, kurį atliekame šiame komitete. Mes teiksime savo pakeitimus iki 31. Ačiū. Labai dėkuoju, o dabar e, žodis ponui Gerans. Oui, merci, dėkuoju, ponė pirmininkė, aš savo ruoštą norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris tikrai labai gerai išaiškino, kokia yra problema. Aš manau, kad mūsų komitetas turėtų kelti klausimą visų pirma apie tai, kaip reikia vykdyti veiklą šitoje srityje. Problema yra žinoma ir, ir mes turim iš tikrųjų kovoti su, su, su, su badu, bet o, klausimas yra ar manau, e, anksčiau kalbėjo, kalbėjo kalbėtojai, kokia, ir, kokia yra problema, iš tikrųjų, kokia yra politinė problema. Ir mes turėtume prisidėti prie jos sprendimo, bet e, reikia aiš, klausti, jeigu ar Europa uždraus import, importą viską, kas kas prieštarauja mm, mm, biodegalams. Ar tai išspręs problemą? Ne, nes mes užleisime erdvę kitiems, mes nesame vieni. Ir yra daug besivystančių šalių, kur, kur trūksta gamtinių išteklių. Taigi, aš manau, kad reikia pereiti prie esmės. Ir e, esmė tai yra, ar koks ir vystimasis kitose šalyse, ar pietų šalis yra savo žemė, savo resursų šeimininkai. Atsakymas aiškus ne, tai yra visų pirma valdymo problema, nes jeigu mes atlaisvinsim erdvę, kur kiti galės vystytis. Pavyzdžiui, Kinija yra didžiulė mm, valstybė, kuris tai suprato ir kuri supranta, kaip galim pasinaudoti atitinkamas išteklius. Jis parengė strategiją ir ji nori pasinaudoti visais resursais. Mes pradedam kovą dėl gamtinių išteklių ir vienintelis būdas laimėti šitą karą tai yra įtikinti mūsų pietų partnerius, parengti normalesnės strategijas ir siekti išsaugoti jų pačių resursus, taip pat ir gamtinius išteklius. Ir dabar yra čia pagrindinis pasirinkimas. Taigi, e, mes nebūkim naivus ir neapsiribokim vien tik tai, kad mes e, užsimsim saviplaką. Reikia eiti toliau ir politinis dialogas turi įtikinti pietų šalis, jas taikyti strategiją, priimtiną strategiją ir kad jie atsižvelgtų į atitinkamus tikslus ir kad neštų vaisių jūs pačių šalyse, kai dėl žemės paskirties keitimo ir dėl e, pasinaudoti kitais resursais, ne vien tik tai žemė plotų naudojimo biodegalų gaminimui. Tai tikrai labai um, įdomi veikla ir išorės reikalų tarnybai ir komisijai. Labai dėkoju, o dabar žodis komisijos atstovui, kurį atstovauja pon, ponas Auben. Thank you, madam. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui ir visiems kalbėjusiems dėl dalykų, kurie jų nuomonė yra labai svarbus šiame sudėtingame dokumente. Jis yra sudėtingas techninių ir politinių požiūrių, nes, žinoma, keli e, parlamento komitetai svarsto šiuos klausimus. Taip pat per e, pasarusius šešis mėnesius buvo daug pastangų įdėta tam, kad e, būtų susitarta dėl šio dokumento. Manau, kad turėtume turėti omenyje, kad e, vienas iš svarbiausių dalykų komisijos pasiūlyme yra sušvelninti netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį ir um, turėti omenyje siūlomus pokyčius atsinaujančių energijos šaltinių direktyvoje yra numatoma virštinė riba 5 procentų ir e, tai yra viena iš aiškiausių priemonių, e, kokiu būdu būtų galima sumažinti e, emisijas dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo. Ir kai kurie ekonomės veiklos vykdytojai siekia investuoti į šias rytį atsižvelgdami į teisėkūros pokyčius. Atrodo, kad mums pavyks užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą. Šį rytį jau kalbėjome apie tai, kaip būtų galima spręsti su 10 procentų tikslų susijusias problemas, taip tas irgi yra svarbu. Taip pat pasiūlyme yra aiškiai kalbame apie tai, kad reikia įtraukti veiksnius, kuriais būtų atsižvelgiama į e, netiesioginio e, žemės paskirties uh, keitimo poveikį ir reikia turėti omenyje tuos veiksnius priimant sprendimus ateityje. Dabar, žinoma, nėra sprendžiamas klausimas, ar biokuras yra tvarus ar ne, bet po keliarių metų reikės planuoti, kas bus po 2020 metų ir dėl to reikėtų jau dabar pagalvoti apie tai, koks tinkamas kuras bus naudojamas ateityje. Apie tai kalbėta šiandien. Taip pat dar vienas aspektas, kuriame konkrečiai kalbame, kalbama, apie kurį e, konkrečiai kalbama komisijos pasiūlyme, yra tai, kad mes stengiamės sudaryti pašarų e, atliekų ir e, likučių sąrašus, kad būtų galima panaudoti visas tas medžiagas, mėšlą, įvairius šalutinius produktus ateityje, e, einant tinkamą linkme. Ir apie tai taip pat užsimenama šiandienos diskusijoje. Be to, komisija yra pasiruošusi padėti valstybėms narėms įspręsti šio dokumento techninius aspektus prieš kitą savaitę vyksiantį balsavimą. E, žinoma, jau e, gana greitai reikės imtis veiksmų ir, kaip suprantu, parlamente bus balsuojama dėl šių klausimų rugsėjo pradžioje. E, tikrai reikia dirbti kuo greičiau, kuo sparčiau ir Reikia e, labai konkrečiai pagalvoti apie tai, kokia turėtų būti mūsų tikroji politika dėl biokūro ir reikia pagalvoti apie šiandienos investicijas turint omenyje ateitį. Komisija nori bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kad užtikrintų, jog e, darbas ties šiuo dokumentu būtų baigtas e, tuo pat metu, kai parlamentas bus pasiruošęs jį tvirtinti. Dėkuoju, o dabar vėl suteikiu žodį ponė Kočmarį pateikti baigiamasis pastabas. Labai dėkuoju, džiaugiuosi, kad tarp mūsų viešpatavio sutarimas, aš sutinku su pastabomis, kurios buvo čia išsakytos. Taip, pona, ponė Toja, nieko neturiu prieš prieš investicijų apsaugų. Aš neturiu, ne tai, kad neturiu nieko prieš, bet aš esu už investicijų saugojimą. Tai yra tas e, komitetas, kurį tai ir turime daryti. Mes turime susitelkti ties e, e vystimusi, bet neturime atimti iš kitų žmonių darbo vietų. Ir palikinimą pasakysiu, kad INTA komitetas tarpinės priekybos srityje nekoncentruoja tam, kad reikia padėti besivystančiam šalims, bet tik tai ties tuo, kad reikia būti būtų naudinga būtų naudinga prekyba su Europos Sąjunga, kalbant apie tyrimus dėl naujos kartos biodegalų. Taip, tai yra, e, tai turėtų būti, reikia tai paremti, aš nieko neturiu prieš. Tik tai ne vienas moky, mokslininkas, ne vienas tyrimas neužtikrina e, rezultatų ne, nežinomų tyrimų. Tai neužtenka pati, politinės valios tam, kad būtų sėkmė moksliniuose tyrimuose. Mes galim tai paremti, bet ar tai bus veiksminga ar ekonomiška, tai to nežinome. Būtų puiku, jeigu e, kita karta būtų veiksmingesnė, kita biodegalai būtų kitos kartos, būtų geresnė, bet to politinės valios tam neužtenka. Noriu pasakyti apie žemę, žemės plotus. Na, e, buvo oficiali delegacija nuvykusi į Zimbabvę, buvau ten su ponu, mm, ponu Pastantiniu ir e, ten vienas iš pagrindinių klausimų tai buvo žemė. Ir kaip jūs žinote, 2000 metais vyko reforma e, atimta iš e, plotai iš ankstesnių savininkų, kurie perdalinti. O dabar dauguma iš tų plotų negaminami nei maisto produktai, nei biodegalai, negaminama nieko dėl to, kad naudotojai neturi nusavybės teisės šitas, šitas plotus. Kai neturi teisės nusavybės, jie neturi galimybę apsėti, negali būti vykdyti žemės ūkio veiklą, nes niekas jiems nesudėjo kreditų. Ir tas pavyzdys rodo, kaip svarbu yra tai, kad reikia galvoti apie teisę į žemę, teisinį, teisinį aspektą, nes nėra, pavyzdžiui, dėgalų, dėl to, kad šita didelį, didelį, didelį plotai ne, nenaudojami žemės ūkio paskirčiai ir reikia nustatyti ryšį tarp, ir galimybę, kad žemė būtų naudojama maisto produktų gamybai. Bet ta teisinė pusė yra nepaprastai svarbi, nes jį įgalina panaudoti daugelį e, šalių žemės plotus tinkamai. Dėkuoju. Merci beaucoup. Labai dėkuoju. Dabar primenu, kad terminas pateikti pastabas dėl šito projekto yra 31 gegužės 12 valandą, o balsamis vyks viršelį 24. Atkreipiu jūsų dėmesį į tą faktą, kad dabar e, mes e, baigsim šito komiteto darbą ir pradėsim darbą, tai yra 15.30. Prašome atvykti laiku, kadangi komisijos narys Peibaldas e, skiria 30 minučių, taigi reikia, kad mes išnaudotume kiekvieną minutę ir pradėsim posėdį 15.25. Dėkuoju.